Sakymai dėl balsavimo motyvų. Sikierskio pranešimas pirmiausia tiesioginės išmokos 2015 metams. Pirmasis kalbės Pėtė. Ja, vieną minutę. Norėčiau paprašyti kitų kalbėsin, kolegų, kurie nesiruošia kalbėti, kuo greičiau, sklandžiau ir tyliau išeiti iš salės. Thank you. Herr Jar. Ja, vielen Dank, Frau Ačiū pirmininkė, norėčiau pasakyti du dalykus. Pirmiausia, buvo techniškai bandoma pakoreguoti tą krizių rezervo fondą. Iš tikrųjų tai yra gera žinia, mes išlaikėme savo, laikėme savo žodžio. Tačiau kita vertus mes turime pasirūpinti, kad ūkininkai savarankiškai ir gaudami politinę paramą atsispirti krizės padariniams. Būtent komitete mes turėtume aptarinėti šį klausimą dar kartą. E, savi pagalba yra geriausia pagalba, todėl mes turime pagalvoti apie tai. Dėkuoju. Daniel Hanan, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė visada, kai kalbame apie biudžetą, susidurėme su techniniais terminais. Ir dažniausiai mes pamet, pasimetame tose sumose, kurios yra minimos. Tai yra milijoninės astronominės sumos, kurios sunkiai yra įvertinamos reikėtų pagalvoti apie tai, kad 9,5 milijardai svarų sterlingų buvo įmokėta iš Junktinės karalystės biudžeto ir tačiau 60 procentų buvo sumažėjo išmokos mūsų šalies e, e, e, biudžetui. Mes taupame tačiau mes išleidžiame daugiau negu apskritai sugebėjo mūsų vyriausybė per šitą krizės laikotarpį sutaupyti. Ačiū, Hanan. Dorman, vieną minutę. Ačiū. Danijos delegacija susilaikė balsuodama dėl e, krizės e, valdymo fondo. Mes suprantame, kad tokios rezervinės lėšos yra reikalingos, tačiau manome, kad vis dėlto tie ūkininkai, kurie e, sumokėjo krizės kainą, e, padarė tai dėl to, kad e, buvo nesusitarima tarp e, svarbiausių valstybių. Taigi labai svartai yra labai griežta rykštė Danijos ūkininkams, ypač tiems, kurie norėjo sureaguoti į krizę. Mes manome, kad šitos išmokos neturėjo būti mažinamos ir reikėtų pergalvoti šią sprendimą dar kartą. Senra Rodrygės, Senra Rodrygės, vieną minutę jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, būtent už tai, kad e, krizių fondas skirtas žemės ūkio darbuotojams būtų e, papildomas biudžeto lėšomis. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Bet aš taip pat e, norėčiau atidžiai pažiūrėti, kaipgi tas fondas bus panaudojamas. Jeigu kils kokių krizių, tuomet gali būti priimti netinkami sprendimai ES lygių ir tai gali būti pavojinga, žinoma, žemės ūkio. Žemės ūkio ir negali būti, kad šitas fondas bus numatytas tokiams kriziniams situacijams. Toliau, Ivana Maletič, vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė. Kiekvienais metais mes norime pažiūrėti, kiek, kiek mes galime sumažinti šitą tiesioginių išmokų dydį, kad nepakenktume, žinoma, ir žemės ūkiui. Dabar rekomenduojama 1,29 procentai sumažinti tiesioginių išmokų dydį būtent tiems ūkininkams, kurie gauna daugiau negu tūkstantį tiesioginių išmokų. Ir tokiu atveju bus e, tikrai nemažai skirta žemės ūkiui, atsižvelgiant pirmiausia į tai, kad e, e, žemės ūkiai ištikusi krizę. O dabar žemės ūkis turi daugiausia kovoti su tokiamis krizėmis, kurios kyla daugiausia dėl politinių sprendimų. Ir aš manau, kad šiuo, šiuo atveju mes turėtume į pačią biudžetą atsižvelgti, o ne į žemės ūkių, ūkio sektorių, jo žemomį vietą. Aš manau, kad Kroatijos ūkininkai nukenčia nuo tos krizės labiausiai, nes mes šimtų procentų neišnaudojam tos sumos, kuris skiriama ūkininkams. Ačiū. Marijana Petir, vieną minutę. Ačiū. Aš pritariau šiam pranešimui dėl to, kad 2015 metais būtų koeficientas priderintas, prie, ja, pritariam. Uh, Ehm, dėl to, kad būtų 1,4 milijonai eurų būtų skirta būtent e, krizinėms atvejams e, ir tos e, lėšos bus skirtos, bus perkeltos iš tų tiesioginių išmokų, kurios viršė 1000 eurų vienam ūkininkui. Taigi, be Kroatijos, Rumunijos ir Bulgarijos kitos valstybės turės susitaikyti iš to, kad joms bus tos tiesioginės išmokos sumažintos 1,39 procentais bet tos lėšos bus, žinoma, panaudotos tinkamai krizinėms situacijams. Ir tam lėšos skiriamos, žinoma, iš tų tiesioginių išmokų, jos perkeliamos iš jų. Tai yra 2015 metų planas. Aš norėčiau paraginti komisiją įtraukti būtent pasiūlymą, kad atlyginta žalatiems ūkininkams, kurie nukentėjo labiausiai dėl sankcijų Rusijai. Jie dabar kenčia. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Ponas Flanagan, vieną minutę. Ačiū. Aš pritariau šiam pradėšimui, nes aš manau, kad mes turime padėti bėdą patiriančiams ūkininkams. Deja, Airija šiuo metu bendra žemės ūkio politika tapo instituciniu dariniu kuris kaip tik tai nuvarė ūkininkus į krizę ir pats finansavimas, kuris tenka Airijai ir kitoms valstybėms, dabar sukūrė nelygės žaidimo sąlygas, kur didžiausiai ūkininkai gauna didžiausias išmokas, o mažiausiai ūkininkai gauna tikrai mažai lėšų. Dabar susikūrė tokia situacija, kai mažieji ūkininkai turi išeiti iš žemės ūkio rinkos ir lieka tik tai, tik tai e, jei ūkininkai, kurie uždirba daug, gali gauti paskolas ir išlaikyti e, savo veiklą. Taigi bendroji žemės ūkio politika nesprendžia krizės, jinai būtent sukuria krizę mano šalyje. Ir, ir pastarasis komisijos narys, nors jis, nors e, jis iš EPP yra, jis, e, ai, ūkininkus pavadino komunistais. Ačiū. Periname prie. Antroji dalis. Pirmiausia, Marijos Noichel pranešimas dėl ES strategijos užtikrinant vyrų ir moterų lygybę po 2015 metų. Pirmiausia, kalbės Michaela Šoidrova. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Labai gaila, kad nepavyko gauti EPP pagrindiniam pakeitimui pritarimo, kadangi jame buvo pasiūlytos, jame buvo pasiūlytos konkrečios priemonės, kaip užtikrinti vyrų ir moterų lygybę profesinėje veikloje, kaip moterims suderinti e, veiklą, profesinę veiklą ir darbą šeimoje. Aš esu įsitikinusi, kad mūsų frakcijoje bus grįžta prie šios problemos, kadangi e, mūsų nuomonė išreiškintis dokumentas buvo labai e, geras. Aš negalėjau pritarti šiam pranešimui, kadangi jame nebuvo atsižvelgta į mūsų pasiūlymus ir nebuvo atsižvelgta į ES kompetencijų ribas. Piper Markus. Ačiū, pirmininkė. Aš nepritariau tam reikalavimų katalogui, pagal kurį turėtų būti užtikrinama vyterų ir moterų lygybė. E, lankstaus darbo laikas yra labai svarbus aspektas ir aš pasisakau prieš moterų išnaudojimą profesinėje veikloje, tačiau visi tie dalykai yra valstybių narių atsakomybė. Jeigu Europa kišasi į motinysės atostogų trukmės reglamentavimą, į abortų legalizavimą ar draudimą, tai aš negaliu pritarti tom tiems siūlymams, kurie yra pateikiami šioje pačiame pranešime. Dubravka Šuica, vieną minutę. Vyrų ir moterų lygybė visada rūpėjo EPP frakcijai ir labai džiugu, kad mes parlamente galime ginti mūsų bendras vertybės Gaila, kad iš kairiosios pusės girdėjosi tokių siūlymų, kurie neturėjo patekti į šitą rezoliuciją ir todėl mes pasisakome už tai, kad būtų priimta alternatyvi rezoliucija, kurioje būtų atsižvelgiama, kurioje būtų atsižvelgiama į įvairaus vietaus, regionų ir nacionalinio lygio ypatumus. Mes pasisakome prieš smurtą prieš moteris ir mes puikiai suprantame, kad šitos klausimus reikia spręsti, tačiau ES neturėtų kištis į visas specifines sritis, kadangi tai yra valstybių norių kompetencija. Be to, kai kurių valstybių kompetencija numato konstitucija ir tai yra pagrįsta subsidirumo principu. Peter Jar, vieną minutę. Pone pirmininkė, parlamente dauguma pasisako už lygias vyrų ir moterų galimybės. Todėl puikiai suprantame, kad ES dar daug ką reikės nuveikti. Antra, šio tikslo mes galime pasiekti, jeigu ES ir valstybės narės dirbs iš vien. Todėl labai svarbu aiškiai nubrėžti atsakomybės ribas. ES turi Mm, imtis iniciatyvos ten, kur yra jos kompetencija, o ne valstybių narių kompetencija. Ir būtent to aš pasigėdau kolegės Noichil pranešime, kuriam aš negalėjau pritarti. Šiandien tiesiog praleidome puikią progą e, parlamentui labai aiškiai pasisakyti šią labai sudėtingą temą ir laikytis vieningos nuomonės. Apgailestauju, kad to nepavyko padaryti. Dėkuoju. Daniel Hanna vieną minutę. Ačiū. Kiekvienas, kuris kalba apie tai, kad ES yra tautų sąjunga, pažvelgime į šitą pranešimą. Čia kalbama apie smurtą, E, teisę į abortą ir kitus dalykus. Čia visiškai nėra jokios užuominos apie valstybių narių laisvą sąjungą. Todėl aš balsavau prieš, kadangi nemanau, kad bet koks minimas dalykas yra turi ką nors bendro su Bruseliu. Bet jeigu balsuoji prieš šitą pranešimą, nereiškia, kad pasisakai E, už smurtą prieš moteris arba nenori lygių teisių. Tiesiog aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad sprendimų prieimimas yra netinkamoje vietoje. Visi jie yra priimtini laikantis nacionalinių demokratinių procesų, o ne kokių nors neatsakaitingų biurokratų Tai turi daryti iš demokratiškai išrinkti tautos atstovai. Kita kalbėtoja Husminova. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariau šiam pranešimui dėl ES moterų ir vyrų lygybės strategijos po 2015 metų, nes aš manau, kad e, e, moterų traukimas į sprendimų prieimimą visais lygiais yra itin svarbus užtikrinant lyčių lygybės politiką. Nes pusė ES gyventojų yra moteris, tačiau mūsų pozicija nėra atspindima. Ir mes matome, kad apie 75 procentai visų parlamento narių visose parlamentuose valstybėse narėse yra vyrai. Ir a, tas pats skaičius atsispindi ir partijų struktūroje. Todėl aš norėčiau paraginti Europos parlamentą a, kreiptis į nacionalinius parlamentus ir e, padėti moteriams e, e, įgyti tam tikrus politinius įgūdžius, kad, kad moteris būtų įtrauktos į rinkimų sąrašus. Ačiū. Kitas kalbėtojas, Palaglės, jūs vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes balsavome už šį pranešimą, nes mes manome, kad pranešimas tai yra tinkamas, eina teisinga linkme. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir priminti, kad mano šalyje, a, Ispanijoje, mes dar toli esame nu, būtent nuo tokio, a, e, nuo moterų ir vyrų lygybės. A, a, būtent senosios partijos vykdamos savo politiką, būtent siekdamos atitikti trojkos reikalavimus, tik tai su, su, su, su pablogina tą situaciją. Ir mes matome, kad dabar kenčia žmonės. Ir pirmiausia, moteris, kurių darbas yra netlyginimas, pirmiausia, užtikrinant savo pagyvenusių giminaičių ir artimųjų globą. Tai būtent ir taip yra pažeidžiamas taip pat ir darbuotojų teisės. Ačiū. Marek Jurak, vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė. Europos parlamentas neseniai priėmė dokumentą, kuriame pažeidžiamos vienas iš svarbiausių žmogaus teisų, tai teisė į gyvybę. Iš tiesų šis dokumentas būtent sukelia abejonės bet kokiais įsipareigojimais, kurie priimami Europos parlamente. Mes matome, kad e, Europa dabar e, nukrypsta nuo savo pasirinkto kelio ir eina mirties kryptimi. Jeigu geros valios žmonės neatsibus Europoje, tada mes neišgelbėsime ne, ne, ne mūsų civilizacijos ateityje ir mūsų žemyną. Taigi būtent mes e, balsavome šiuo atveju e, tarp pasirinkimo tarp gyvybės ir mirties. Bet e, ir vieną minutę jums. Ačiū. Aš matau, kad e, šiuo atveju išvaistamos mokesčių mokėtojų lėšos priima dokumentus ir kurie prieštarauja žmonių, kurie balsavo už mus pageidavimams. Taigi būtent mes matome, kad šiuo atveju mes pažeidžiame žmogaus teisę į gyvybę savo dokumentais. Aš manau, kad šiame parlamente neįmanomos diskusijos dėl uh, gyvybės išsaugojimo. Taigi man šitas prieštaravimas, šitas pranešimas prieštarauja ta, mano vertybėms, aš gal savo prieš šį pranešimą, nes daugelis iš punktų šiame dokumente prieštarauja subsidirumo principui. 48 procentai iš jų. Kiti punktai nėra susiję su paties teksto esme. Čia būtent 30 e, procentų yra susiję su atvira vyrų diskriminacija ir 30 procentų yra susiję su e, ap, žodžio e, ir minties laisvės apribojimu. Taigi visi kiti, kiti punktai iš tiesų yra nepagristi. Ačiū. Toliau, ponia Harkinė, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, iš esmės. Uh, Aš susilaikiau dėl galtinio balsavimo, dėl galtinio balsavimo dėl šito pranešimo, nes iš tiesų dabar a, a, yra kai kurie teigiami ir neigiami dalykai, bet tai būtent įėjimo į darbo rinką galbūt padedama tą lyčių lygybę, bet iš esmės aš pritariu valstybės narėms, kurios kovoja prieš, šitą, prieš tas netinkamas darbo vietas. Ir, E, kai kuriais atvejais e, kovojant prieš e, netinkamas darbo sutartis. Tačiau teisė į reprodukcinę laisvę neturėtų būti apribojama. Bet čia yra, matau, kad yra tam tikro pribojimo. Valstybės narės turi spręsti šiuo atveju, o ne Europos Sąjunga. Europos e, Sąjunga e, dabar kaip tik tai demo, de, e, demonstruoja būtent savo požiūrį, teigiamą požiūrį į tą vienos lyties mokyklas. O tam aš nepritariu, o, nes kai kurie pasiūlymai tikrai nėra, neturi pridėtinės vertės. Ačiū. Džonas Kelly, vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė. Kaip ir daugelis iš mano kolegų, kurie ką tik kalbėjo, aš a, pritariu, kad būtų užtikrintos lygios vyrų ir moterų teisės, tačiau aš a, negalėjau pritarti daugeliu tų rekomendacijų, kurios buvo patikta šiame pranešime. Manau, kad kai kur nueita per toli. Aš balsavau už EPP alternatyvę rezoliuciją E, kur, kur, kur žinoma, yra daug teigiamų dalykų šiame pranešime. E, tai pirmiausia, kalbant apie e, smurto mažinimą prieš moteris ir, ir vienodą atlyginimą, mes turime, turime daug daugiau nuveikti šioje srityje, taip pat smurto mažinimo srityje. Mes turime a, mokyti jaunus vaikinus, kad niekada negalima a, taikyti smurto prieš moteris. Jeigu mes a, a, taip galėtume įgyveninti, tai būtų pirmasis žingsnis teigiamą linkme. Ačiū, Adžel Seimur. Vieną minutę. Taip, ačiū, panė pirmininkė. Aš balsavau prieš. Nes e, būtent komisija nori numatyti privalomas kvotų sistemas moteriams darbo vietoje. Aš buvo, e, buvau išrinkta į savo partijos e, rinkimų sąrašą be jokios kvotos. Ir tai visuomenė tikrai nepritartų tam. Aš Aš manau, kad tai yra žinimas sunkiai dirbančiams moteriams Junktinėje karalystėje. Mes e, a, turime įgyvendinti tokią sistemą, kuri ragintų moteris ir skatintų jas siekti savo a, tikslų. Mes neturėtume laikyti moters, e, kad tik tai a, e, kažkokio a, a, vienio, statistinio vieneto ir nustatyti kvotas jai. Ačiū. Thank you. Dėkuoju. Bill Etheridge, vieną minutę. Ačiū. Šiame pranešime yra kalbama apie tai, kaip lytis turi reikšmės mokymui, veiklai namų ūkija, tačiau visa tai nėra super, kokios supranacionalinės valstybės. Mm prigimtis ir tai yra ES gėda. Todėl aš balsavau prieš. Aš grįžęs į Jungtinę karalystę stengsiuosi, kad apskritai nebūtų apgovinėjami žmonės, kadangi tai yra socialinė inžinierija. Taigi reikėtų numatyti galimybę išeiti ir galimybę gyventi pasirinkti savo laisvę. Koborn, pirmininkė, kai Junktinė karalystė prisijungė prie Europos Sąjungą, mes pasirinkome sutartį, tačiau Junktinės karalystės piliečiai buvo e, apgauti. Ir dabar, kai mes surenksime referendumą, mes ištaisysime šitą klaidą. ES neturėtų nurodinėti, ar galima leisti abortus, ar galima toleruoti vienos lyties mokinių mokyklas ir taip pat e, neturėtų nurodinėti, ar reikėtų įkurti kokius nors lyties atstovams skirtus postus. Aš pasisakau už žmogiškumą apskritai ir pasisakau už teisės moterims, tačiau e, senasis Škotijos parlamentas neseniai priėmė labai svarbų sprendimą ir aš ir toliau manau, kad ES strategija dėl vyrų ir moterų lygybės yra e, nesąmonė, kuri rodo, kad pranešėjas kalbėtojas yra stabdomas, kadangi jis kalba ilgiau negu vieną minutę. Kitas kalbėtojas Marija Spiraki, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau prieš šitą pranešimą, kadangi tie dalykai, kurie yra aptariami šiame pranešime, yra nacionalinės kompetencijos tema. Žinoma, labai svarbu moteris visapusiškai integruoti į darbo o, o, sferą ir taip pat numatyti galimybės joms dirbti įmonių valdymo organuose. Moteris turi aukštą gerą įsilavinimą, taip pat uh, E, e, baigia universitetus ir jos turi teisę dirbti valdym, valdymo organuose, kadangi jos to siekia ir studijavo. Taigi ekonominėje sferoje moteris turi lygias teisės. Lukmin Flanagan. Ačiū. Aš pasisakiau už, balsavau už šitą E, pranešimą, nes Airijoje situacija tokia, kai tūkstančiai moterų tiesiog turi e, skristi, e, kad būtų atliekamas abortas į kitas valstybės. Aš manau, kad vyrų ir moterų teisės turėtų būti vienodos gay eh, marriage, that eh, actually. Taip pat manyčiau, kad reikėtų užtikrinti ir vienodas teisės gėjų santuokoms. Jeigu jūs manote, kad jūsų vaikų visą tai neliečia, ar jūs nemanote, kad, kad tai paliečia visus vaikus lankančius bet kokį darželį tai visos tos temos yra labai svarbios, kadangi mano mama, kai jinai pagimdė mus, taip pat dirbo profesinėje veikloje. The floor to Mr. Wolf, who somehow didn't make it on the list. So the floor well, is yours for one minute. Madam Deputy Speaker, I'm sure there's a lot of people wouldn't. Yra daug tokių, kurie nenorėtų, kad aš kalbėčiau, bet aš vis dėlto džiaugiuosi kad jūs suteikė man žodį. Ponės ir ponai, pirmininkė, tai pranešimas savo iniciatyva, kuri parengė Neuhil. Ir, žinoma, parlamentaras galėjo išreikšti savo asmeninę nuomonę šiuo klausimu, tai yra uh, galimybė komisijai suformuluoti dar naujas nuostatas, kurios būtų taikomos visiems ES piliečiams. Taigi ES komisijos e, biurokratai turėtų progą dar kartą nurodyti ES piliečiams. Aš balsavau prieš, aš pritariu vyrų ir moterų lygybei, lygioms teisėms, vyrų ir moterų vienodams galimybėms, tačiau aš norėčiau, kad e, Jungtinės karalystės žmonės turėtų turėti teisę pasirinkti, ar jiems diriguos jų vyriausybė ar Bruselis. Taigi, jeigu Jungtinė karalystė išstoti iš ES po referendumo, tektų apgalėstauti, kad jūs nebegalėtumėte kalbėti šiame parlamente. Taip pat atsakiau jums juodu jumoru. Maria Moska über Immaterialgüterrechte in Drittländern. Kitas pranešimas e, tai yra intelektinės nusavybės teisės trečiaisiuose šalyse. Ivana Maletič kalbės. Ačiū, aš pasavau už šį pranešimą. kadangi maniau, jog reikia imtis veiksmų siekiant sumažinti tas neigiamas pasiekmes, kurios kyla, kai yra pažeidžiamos intelektinės nusavybės teisės. 8 milijardai eurų apyvartos tenka intelektinės nusavybės kūriniams. Tai yra didžiulė ekonominė netektis, didelis nuostolis, kurį patiria autoriai. E, šiame pranešime yra kalbama apie atskiras kūrinių kategorijas ir mes manome, kad iš tikrųjų šią intelektinės nusavybės apsaugos sistemą reikėtų gerinti, kurti kuo efektyvesnę autorių teisių, nusavybės teisių apsaugą. Toliau Etrich turėtų kalbėti, bet atrodo, kad jo nėra. Buvo klaidelių sąrašuose. Poniu Vulf suteikiu žodį. Ačiū pirmininkė. Rytoj parlamente bus balsuojama dėl E, transatlantinės ES ir JAV prekybos sutarties. Tai bus sutartis tarp ES ir JAV. Ji palies neigiamai visus ES piliečius. Mano rinkiminėje apygardoje taip pat. Šitas susitarimas suteiks galimybę sudarinėti sutartys dėl intelektinės nusavybės apsaugos su ne tik ES valstybėmis nariai, mažos, išmanios įmonės Airijoje ir didžiulės įmonės, kurios dirba uh, uh, saugumo srityje turės naudos vienodai, aš manau, atsakymas jums yra akivaizdus. Ir tai yra dar vienas įrodymas, kodėl jums reikia palikti Europos Sąjungą. Jūsų frakcija numatė Etheridge kalbėti, atsiprašau, tai buvo jūsų frakcijos klaida, ne mūsų sąrašo sudarinėtojų netikslumas. Kitas pranešimas. Tai yra pagal asvaldas pranešimas Europos Sąjungos veiksmų planas dėl intelektinės nusavybės e, teisų. Pirmoji kalbėtoja Marija Kristina Butonė. Ačiū pirmininkė, aš balsavau prieš šį veiksmų planą, kuriuo reformuojamas reformuos intelektinės nusavybės nu, teisės. Čia kalbam apie reaktyvos reformą 2001 metų. Ir e, Teisinių reikalų komitetas pademonstravo, kad tos e, nuostatos yra nepritaikomos. Turime uh, konstatuoti, kad skaitmeninė e, realybė dėja netitinka ES teisėkuros aktų. Ir mes manome, kad tos priemonės, kurias jūs siūlote, jūsų e, nuomonė atrodo visiškai pasenusios ir netinkomos tuomet, kai ir, ir prireiks jas įgyvendinti. Ačiū. Ačiū. A kitas kalbėtojas sąraše yra Pomčitnikov, tačiau nematau jo salėje. A, pono Hanino taip pat nematau. Taigi, ponia Maletič, jūsų eilė. Vieną minutę jums. Ačiū, ponia pirmininkė. 2004 metų direktyva dėl a, intelektinės nusavybės teisų gyvenimo. Tai buvo labai svarbus žingsnis, harmonizuojant e, arba suderinant valstybių narių e, teisę, būtent ginant intelektinės nusavybės teisės ir e, kovojant prieš klastojimą, apsaugant patentus bei autorių teisės bendroje rinkoje. Atsižvelgiant e, į tai, kad yra ES daug pažeidimų autorių teisų ir atsižvelgiant į tai, kad žala tikrai didelė ir atsižvelgiant į pirmiausia į inovacijų ir naujų technologijų svarbą, didinant ES konkurencingumą, aš e, parėmiau šį pranešimą ir aš taip pat e, išaiškiau savo paramą Europos komisijai, būtent siekiant įgyveninti direkcijos savybės teisės, e, būtent įgyveninant savo veiksmų planą ir taikant atitinkamas taisyklės nacionalinių lygių. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas, Džonas Kelly. Vieną minutę jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, aš pasakau už šį pranešimą. Jis labai svarbus, nebuvo jokių problemų. Tai, antra vertus, tai yra labai svarbus e, pranešimas. Pirmiausia, e, pats pavadinimas sako, tai veiksmų planas. Tai būtent ir patys veiksmai gyveninant šį planą. E, prisiminkite, prieš kelius metus aš buvau pranešėjęs būtent įtre komitete už, atsakingas už intelektinės susivybės teisų apsaugą. E, pirmiausia, e, aš susidūrė su daugybė mažųjų vidutinių įmonių nuogastavimais dėl jų intelektinių teisų apsaugos. Ir mes turime atsižvelgti būtent šios nuogastavimus ir, ir reaguoti į juos. E, ir pirmiausia, turime suteikti viešą paramą ir, žinoma, ir skatinti visuomenę atkreipti dėmesį tokius dalykus, nes, nes intelektinio nusavybės teisų pažeidimai kainuoja milijardus eurų per metus. Tai būtent mes turime dėl to apsaugoti savo įmonės ir savo intelektinę nusavybę. Ir taip pat aš manau, kad eksporto darbo grupė turėtų būti sukurta, kuri būtent ir stebėtų visą veiksmų planą gyvenimą. Ačiū. Tai buvo paskutinis kalbėtojas. Pasavimo motyvų paaiškinimą. O dabar. A, posėdžio atidinimas iki 15 valandos.